Pas dėmesys į tai, kad Belmontės projektas kelia didžiulę grėsmę aplinkai ir vietos indėnų gentims, e, nes e, prieš penkis metus e, pradėti veiksmai, kurie nesibaigia dar šiandien, gali baigtis tuo, kad bus išnaikinti paskutiniai gyventojai indėnai. Komisijos pirinkė pavaduotoja Ešton bent jau yra paskelbusi pareiškimą, kad ES savo dialogę su Brazilija žmogaus teisų tema svarsto e, Amazonės indienų padėtį, siūlydama Belmontės regioną įtraukti į gamtos e, draustinių zoną ir ES Brazilijos strateginį partnerystę labai svarbu išsaugoti Amazonės regionas. Išvelgiant iš šias aplinkybės ir į Europos pramonės įmonių dalyvavimą įgyveninant Belamontės užtvankos projektą. E, Alston įmonės ypač mes e, prašome iš komisijos ir tarybos e, pateikti mums papildomos informacijos ir patikslinti, kaip arba kokia koks vaidmuo atitenka Belmontis projektui ES ir Brazilijos aukščiausio lygio dialoge ir kokios reakcijos laukiama iš Brazilijos valdžios struktūrų. Taip pat e, prašome mums pranešti, kaip šios užtvankos projekto poveikis yra vertinamas pasauliniu e, lygmeniu, e, taip pat ir jos poveikis Amazonės upė ir jos regionai raginama ES imtis aktyvesnių veiksmų, siekiant apriboti neigiamų šio projekto įgyvendinimo padarinius bei užtikrinti tvarų vystimas. Pouvez, euh, que... Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad e, susirūpinimas dėl įgyvendinimo projektų šios užtvankos ir mūsų rūpesčiai susiję su vietos gyventojų gerovė yra nuolat svarstomi mūsų komiteto darbe. Noriu štai padėkoti Gabijai, kuri jau daugelį metų ties šiuo projektu dirba. E, tik dabar žodį suteiksiu poniai. C'est bon Oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je, je tiens à remercier la Commission. Norėčiau padėkoti vystimosi komitetui <clears throat> už tai, kad dar kartą ėmėsi šio klausimo ir sitraukė į kovą prieš šį plataus masto projektą gyvendinamą Amazonos regione ir daranti didžiulį niokojamai poveikį tiek pačiam regionui, tiek jos gyventojams, nes dažnai asmenys, kurie kovoja prieš šį projektą, turi šią kovą sumokėti savo gyvybėmis, nes tengiasi išsaugoti aplinką biologinę įvairovę. Jau daug metų mes bandome sutelkti pastangas, kad jų balsas būtų išgirstas. 2010 vasario mėnesį komitetas e, asmeniškai atkreipė ponios aštondėmėsi, taip pat ir gegužės mėnesį 2010-aisiais e, parengdamas e, du pranešimus, e, kurie buvo paminėti dėl besivystančių šalių apsirūpinimo energijos ištekliais e, ir taip pat atskiras pranešimas buvo parengtas dėl užtvankos infrastruktūros, būdama žaliųjų koordinatorė. Aš e, imuosi visų turimų priemonių, kad atkreipčiau dėmesį iš šio klausimo keblumą ir svarbą. Šis projektas prieštarauja Brazilijos konstitucijai, tai buvo pripažinta Brazilijos teisės saugos institucijų, nes pagal konstituciją reikėjo e, pasitarti, e, surenkti platus masto konsultacijas su vietos gyventojais ir 2011 e, metų Rūpjūčio 28 dieną buvo priimtas atitinkamas sprendimas, dabar vyksta kova tarp vietos gyventojų ir e, šio projekto, gyven, projek, šio projekto užsakovui ir gyvendintojui. Projekto vertė yra 10 milijardų eurų, 11 130 MW elektros energijos turėtų būti pagaminama užbaigus šį projektą, tik 13 procentų, tačiau šios energijos yra panaudojama vietos lygmenių, likusi dalis bus parduota užsienį, tik labai nedidelė dalis prognozuojamos elektros energijos apimties yra pagaminama iš tiesų iki šiol. Taigi, ar ES e, turėtų sėdėti nieko neveikdama ir stebėti ramiai, kaip vietos gyventojai išstumiami dėl ekonominių priežasčių savo gyvenamų vietų tam, kad būtų pasisavinami gamtiniai ištekliai. Mes neturėtume pritarti E, tokiems veiksmams mūsų įmonės neturėtų dalyvauti šio projekto įgyvendinime, nes puikiai žinome, kad ES įmonės dalyvauja projekto įgyvendinimo darbose. Taigi kyla paprastas klausimas, kokiu veiksmu nori ir gali imtis Europos komisija, kad atkreiptų Brazilijos vyriausybės, tačiau taip pat mūsų valstybių narių pirmiausiai dėmesį į šį klausimą ir iki minimumo apribotų uh, E, mūsų įmonių dalyvavimą bio įvairovės naikinime ir ypač e, vietos gyventojų čia buvių teisų pažeidinėjimus. Ačiū už dėmesį. E, žodis Europos komisijos atstovams. Turime ponus Nikola Hemley ir Etienne Kojet. Honorable Deputy. Dėkuoju, pirmininkė pavaduotojai. Kaip jūs žinote, šis klausimas komisijai buvo jau užduotas du kartus raštu, pateikiant klausimą poniai Ashton ir ji jau atsakė. Tačiau aš papildysiu jos atsakymą, pateikdamas papildomus informacijos ir pasistengsiu, kiek galėdamas geriau atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo pateikti šiandien. Noriu jūs visus patikinti, kad Europos komisija ir apskritai ES tikrai stebi, kaip yra vykdomas šis projektas. Tačiau, kaip jau buvo sakyta anksčiau atsakymuose, e, šios užtvankos statyba yra nacionalinis projektas ir vykdymas tokio projekto yra nacionalinio suveriteto klausimas ir ES neturi tiesiogiai jokių teisų kištis į tokį projektą. Tačiau turiu Jums pasakyti, kad mes nuolat palaikom dialogą su Brazilijos vyriausybė aplinkosauginiais klausimais, taip pat žmogaus teisų klausimais. Ir būtent žmogaus teisų klausimais diskutuodami aptarėme ir čia buvių padėtį. Dėl aplinkos apsaugos klausimų. E, žinome, e, koks pranešimas buvo minėtas, e, mes jį išnagrinėjome, yra tarptautinė užtvankų komisija, kuri nagrinėjo šį klausimą ir taip kyla esminių klausimų dėl užtvankų, dėl jų indėlio į energijos gamybą, yra parengtos ir tam tikros rekomendacijos, kurios yra adresuotos jungtinių tautų narėm, prašoma jų sureaguoti į būsimos užtvankos statybų pasiekmes, tačiau, kaip sakiau, tai yra atskirų valstybių, suverenių valstybių e, klausimai. Toliau dėl strateginės partnerystės aplinkosaugos klausimais, kuri buvo pradėta 2007 metais su Brazilija. Aplinkosaugos e, klausimai tikrai yra ypatingai svarbus mūsų diskusijose. Ir taip pat labai svarbu tęsti dialogą su šia šalimi, aptarinėjant uh, klimato kaitos ir aplinkosaugos klausimus. Tačiau šios užtvankos projektas, kaip jau sakiau, yra nacionalinis projektas. Ir priminsiu tai, kas buvo sakyta anksčiau. Šiam projektui nėra numatytas, nėra skiriamas ES finansavimas. Nei iš komisijos, nei iš vystomosios pagalbos fondo, nei iš Europos investicijų banko. užtvankos statyba yra Brazilų vidaus klausimas, taigi ES tikrai neturi jokių įgaliojimų kištis. Vis dėlto reikėtų paminėti, kad mes per bendradarbiavimo veiklą bandome diskutuoti šiuo klausimu, ypač kiek tai yra susijęs su gamtos apsauga užtvankos projekto teritorijoje labai svarbu yra skatinti tvarų tausų miškų valdymą ir tvarų naudojimąsi miškais, neprarandant per nelik didelio miškų kiekio. Toliau dėl čia buvių padėties. Jau kurį laiką žinome, kad dar 92 metais Brazilijos vyriausybė patvirtino tam tikras nacionalinės priemonės, kurios pripažįsta čia buvių teisės, kaip žino, ratifikavusi Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl čia buvių teisių. Per žmogaus teisų dialogo paskutinį susitikimą su Brazilija buvo parengtas pranešimas Protarė 303, jį parengė Brazilijos e, valstybės prokuroras. E, dokumentas dėl būsimo e, demarkavimo ir žymėjimo teritorijų būtent tų, to rajono, kur bus statoma užtvanka. Ir buvo sakoma pranešime, kad visos šalis turi uh, remti šį projektą ir taip pat užtikrinti, kad nebūtų silpninamos žmogaus teisės ir jo apsauga. ES beje nekarta yra e, kėlusi žmogaus teisų pažeidinėjimo klausimą dėl šio regiono ir e, taip pat esame gavę skundų iš tam tikrų aktyvistų, kuriem buvo grasinama Brazilija reagavo į mūsų užklausimus ir nuo, nuo pat projekto pradžios teikė informaciją. Projektas, priminsiu, buvo pradėtas prieš 10-15 metų, tačiau jie teigia, kad sunkus tas yra procesas, nes kai kurios gentys, kai kurie čia buviai yra visiškai izoliuoti, nenori bendrauti, nenori uh, bendradarbiauti. Tad teigiama, kad labai sudėtinga koordinuoti ir suderinti visų čia buvių genčių poreikius, nes jie yra patys susiskaldę, izoliuoti ir kad tikrai e, sudėtinga atsižvelgti jų poreikius. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad ES e, jau kelis metus aktyviai remia čia buvių teisės Brazilijoje, tai darome per NVO, nevalstybinės organizacijas, per biudžeto specialias eilutės, taip pat per biudžeto eilutę tropinių miškų apsaugai. E, dedam daug pastangų čia buvių, e, čia buvių apsaugai, taip pat e, tam, kad būtų užtikrintos teisės į žemės nusavybę. Ir taip pat yra, buvo organizuojami ir projektai, E, kartu su Brazilijos NVO, kurie buvo skirti čia buvėms, ypač e, upių e, rajonuose gyvenantiems čia buvėms. Taip pat priminsiu, kad ES valstybės narės ir speciali delegacija palaiko nuolatinius ryšius su Brazilijos NVO ir čia buvę atstovais. Dabar pereisiu prie tų klausimų, kuriuos uždavė ponia Greis. Jūs klausėte, ar komisija kažkaip gali įtakoti Brazilijos vyriausybės sprendimus. Pareiškimas, kurį ką tik perskaičiau, buvo parengtas įvairių komisijos tarnybų, kurios nagrinėjo šį klausimą. Ir kolegijoje, komisaro kolegijoje šis klausimas nebuvo aptarinėtas. Tad bent jau kol kas Europos komisija neturi oficialios pozicijos šiuo klausimu. Tačiau, kaip jau buvo sakyta kai baronė Neštin atsakinė raštų jūsų klausimus. Ir kaip jau aš sakiau, dar priminsiu, kad sprendimas dėl užtvankos yra Brazilijos vyriausybės e, kaip suverenios institucijos priimtas sprendimas ir mes negalime tai kištis, tai nėra mūsų kompetencijoje. Toliau, kokia yra atskirų valstybių narių pozicija? Aš kaip komisijos atstovas neturiu įgaliojimo atsakyti į tokį klausimą. Ir Turbūt jums tokį klausimą reikėtų adresuoti ministrų tarybai arba pirmininkaujančiai šaliai, jos atstovams. Toliau klausimas dėl atskirų europinių įmonių, kurios veikia Brazilijoje pozicijų. Na, man atrodo, kad tai yra tų įmonių reikalas ir komisija neturi jokio pagrindo E, ir jokių galimybių įtakoti tokių įmonių arba jų investicinių sprendimų. Ačiū. Labai ačiū. Lauksime, kol atvyks komisijos narys Piebalks ir manau, kad e, diskusijose dėl Belamonte užtvankos e, reikėtų šį vietą daryti skelbti pertrauką Iki spalio 11 dienos galite teikti pakeitimus siūlomam klausimui, į kurį būtų atsakoma žodžiu ir gautinė e, šio klausimo teksto redakcija bus patvirtinta komitete lapkričio 5 dieną. Non, je ne plus rien. Je souhaite euh, chaleureusement la bienvenue au... Noriu pasveikinti komisijos narį Piebalks, kuris e, atvyko diskutuoti su mumis dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų gyvendinimo ir galimus scenarius po 2015 metų, nes dėje 2015 e, nepasieksime aštuonių užsibrėžtų tikslų, kuriuos 2000 metais susibrėžė 189 šalis. Aišku, nuo 2000 metų buvo gyvendinta nemažai didelio masto projektų, tačiau dar reikia siekti nemažai pažangos, nes iki 2015 liko tik 3 metai. Atskirose valstybėse daroma pažanga ir atskirose regionuose buvo nevienoda. vienoda ir atrodo, kad kai kurių tikslų e, pavyk, pasiekti nepavyks. ES ir toliau sieks nešti savo indėlį šių projektų įgyvendinimo po 2015 metų. Kitais metais jungtinėse tautose bus naujai įvertinami iki šiol e, įgyvendinami projektai ir bus parengta svystimosi žemėlapis po 2015 metų. Pas Vankimūnas, Junktinių tautų generalinis sekretorius 2012-aisiais e, paskelbė, kad e, komisijos narys Piebalkas e, <clears throat> turėtų vadovauti darb, aukšto lygio darbo grupiai, kuri renktų susitikimus, kuriuose būtų tvirtinami rengiami scenarijai laikotarpį 2015 metų. Mes nekantri laukiame pirmojo šios aukšto lygio darbo grupės posėdžio ir uh, jo rezultatų. Prieš suteikdama žodį komisijos nariu Piebalks norėčiau kreipti dėmesį vieną aspektą - pasaulinį vystimosi strategija po 2015 metų patiria nemažai skirtingų iššūkių palyginti su laikotarpiu nuo 1990 metų iki dabar pasaulio ekonominis ir politinis paveikslas keičiasi pakankamai smarkiai, todėl ateityje reikės atsižvelgti į naujasias tendencijas ir naują tikrovę pasaulio vystimosi kontekste. Pane komisijos nariai, piebalkai, teikim žodį ir laiką mes turime pakankamai, taigi nesijaudinkite. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau pasidžiaugti šitą galimybę e, ankstyvoje stadijoje aptarti tūkstantmečio tikslus. Ir kaip pirmininkė gerai pastebėjo, ponas Bankimun e, paskyrė 26 žmonių darbo grupę, joje pirmininkauja 3 bendrapirmininkiai e, ir toje darbo grupėje dirba Liberijos, Indonezijos prezidentai, taip pat e, Junktinės karalystės premjeras. E, kalbant apie e, šias dalyvaujančias šalis, reikia pabrėžti, kad Indonezija labiau dalyvauja šiame procese e, negu, pavyzdžiui, Kinija. Taigi, e, ne visos besivystančios šalis yra atstovaujamos. E, o Liberija, pavyzdžiui, atstovauja mažiau išsivystusias šalis. Taigi, tarptų 26 narių yra iš Europos. E, e, yra Vokietijos atstovas, Prancūzijos atstovas, aš ir kole, mano kolega iš Švedijos. Mes kaip kaip Europos komisijos atstovai visuomet galvojame ne tik apie asmeninius pajėgumus, bet apie tikslus, ko galima pasiekti tam tikro proceso metu. Ir aš, e, tai, ką aš čia šiandien pasakysiu, tai bus galbūt mano kažkokios asmeninės pastabos. Įvyko pirmasis posėdis, jame įžanginę kalbą e, pasakė ponas Bankimun ir jis pasakė, kad man reikia jūsų ataskaitos, kad e, galėčiau pasiruošti rugsėjo mėnečiui. Taigi jis kalbėjo apie e, tokį suprantamą požiūrį. Trys bendrapirmininkiai e, kol kas aiškiai neapibrėžia, ką mes veiksime. Ir tas pirmasis posėdis buvo toksai daugiau prisistatymo posėdis ir mes e, lapkričio 31 lapkričio 1-2 dienomis vyksime į Londoną, kur susitiksime su e, suinteresuotomis šalimis ir mes e, bandysime e, pajausti, kuria linkme reikia eiti. Ir savo įžanginėje kalboje aš norėčiau atkreipti didelį, e, didelį dėmesį į tas viešas konsultacijas, kurios yra e, labai svarbios tam, kad pajustume, kokią linkmę reikia eiti. Aš pats kaip komisijos narys norėčiau pasiekti tokio tikslo, kad kitų metų pradžioje mes turėtume bendrą europinę poziciją, e, ko mes siekiame, kokie mūsų tikslai bus po tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimo. Aš nenoriu, kad mes atsidar, atsidurtume tokioje situacijoje, kad tūkstantmečio vystimosi tikslai būtų kritikuojami ir būtų sakoma, kad iki 2010 metų ES prarado daug laiko be koordinuodama veiksmus tarpusavėje. Taigi, manau, kad mes turime, e, kad išvengtume tokios situacijos e, dirbti su mūsų partneriais, turime bendradarbiauti su 27 valstybėmis narėmis ir E, su komisija, nes mums reikia bendros pozicijos ir per šį periodą, per šį laikotarpį mes turime taip pat glaudžiai bendradarbiauti su savo partneriais iš pilietinės visuomenės organizacijų, iš besivystančių valstybių, kad nebūtų gale, galiausiai toksai, tokia koncepcija ar toks planas e, pateiktas, kurio niekas nepripažins. Taigi manau, kad mes turime e, atsižvelgti į tikrovę ir bandyti tęsti pradėtą procesą. Manau, kad Europos Sąjunga kaip tik dabar turi puikią galimybę sukurti tūkstantmečio vystimosi tikslų e, ateities viziją. Ir mes turime uh, užsibriežti atitinkamų tikslų. E, taip pat buvo pasiustas aiškus signalas iš Rijo. E, besivystančios e, šalis šiuo metu didelį dėmesį skiria kovai su skurdu. Tai ir mes turime tam skirti didžiulį dėmesį. Ir tai turėtų būti daroma tvariai ir pasitelkiant visas įmanomas įtraukties priemonės. Taigi e, pagrindinis tikslas vis tik turėtų būti kova su skurdu. Taip pat mes turėtume pabandyti aukščiausiojo lygio diskusijose e, e, išsiaiškinti, ko buvo pasiekta siekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų, ko bus pasiekta iki 2015 metų. Galbūt reikia mm, sumaž, sumažinti savo ambicijas, nes aš niekada nepritarsiu tokiai pozicijai, kad mums dėje nepavyks pasiekti tikslų. Manau, kad e, 2015 metai dar yra prieš akiją ir mes. E, Negalime dabar nuolat kartoti, kad tūkstantmečio vystimosi tikslų nepavyks pasiekti. Dabar e, dar yra 2012 metai, taigi mes, mūsų dar laukia 2013, 2014 ir 2015, taigi dar yra pakankamai daug laiko, jeigu aktyviai vei, veikim, veiksime. Taip pat šitie e, tūkstantmečio vystimos tikslai galėtų būti tarsi tramplinas siekiant didesnių tikslų. E, ir 2015 metų darbo tvarkė turėtų būti žymiai ambicingesnė palyginus su ta darbo tvarkė, kurią mes esame numatę šiemet. Po paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio pasaulis labai pasikeitė, pasiteik, pasikeitė jo ekonomika, e, technologijų, nauj, te, įvairių technologijų naujovių atsirado ir taip pat pasikeitė e, politinė situacija. Taip pat mes pamatėme, kaip e, ekonominis klėstėjimas e, veda prie m, neligybės ir kas vyksta su E, įvairiais ištekliais. Taigi, manau, kad pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti kova su skurdu, bet e, ir tą reiktų daryti tvariai, kad dėl to nenukentėtų ateities e, kartos. Kai tūkstantmečio vystimosi tikslai buvo sukurti ar, ar nustatyti, mes jau tuomet kalbėjome apie tai, kad reikia pasaulyje visiškai panaikinti skurdą. E, Ir dabar galime pasakyti, kad mums pavyko šito pasiekti, nes dauguma vaikų e, turi galimybę mokytis. E, tačiau, kol yra tūkstant, tūkstančiai vaikų, kurie dar gyvena skurde, mes negalime sakyti, e, kad pavyko pasiekti e, visų tikslų. Taigi manau, kad mes turėtume e, būti ambicingesni, kalbėdami apie kovą su skurdu. Mes turime e, nekalbėti apie, pavyzdžiui, skurdo mažinimą per pusę ar panašiai. Mes turime m, kalbėti apie, e, apie gerovės kūrimą kiekvienam pasaulio gyventojui, nesvarbu, kur jisai gyvena. Ir reikia pabrėžti, kad įgyvenant tūkstantmečio vystimosi tikslus mums pavyko tikrai daug pasiekti ir kai kada tai yra nepakankamai įvertin, įvertinama. E, gal mes turime žvelgti ir į tokias sudėtingas problemas, kaip pavyzdžiui moterų sveikatos problemos. Ir E, galbūt šioje srityje mums nepavyko pasiekti tokios e, matomos pažangos, bet e, procesas kol kas vyksta ir manau, kad mes kol kas turime kalbėti apie pažangą. Aišku, yra tam tikrų kritinių dalykų, kuriuos reikia kritikuoti, tačiau manau, kad situacija yra pakankamai gera. Kalbant apie skurdo mažinimą, tai turėtų, į tai turėtų koncentruotis mūsų ateities darbas, darbai. E, pasinaudojant e, technologijų pažangą, e, mes turime pasitelkti tą technologijų pažangą, mažinant skurdą. ir sukurti or, ores gyvenimo sąlygas visiems pasaulio gyventojams. Ir tai turėtų būti pagrindinis mūsų darbų tikslas, kaip užtikrinti e, ores gyvenimo sąlygas iki 2015 metų visiems pasaulio gyventojams. E, dabar pasaulio gyventojai e, ir turtingose ir vidutinės pajamas turinčiose šalise e, susiduria su atitinkamomis problemomis. E, turtingose šalyse taip pat yra skurdžiai, skurde gyvenančių gyventojų. Taigi, todėl e, turime visus įtraukti į procesą, nesvarbu ar tai būtų Latvijos, ar Namibijos, ar Nigerijos gyventojai, jie visi turi kovoti su skurdu. E, taip pat turime kalbėti apie iššūkius, kurie mūsų lauks po tų tūkstantmečio vystimo tikslų įgyvendinimo. E, jau dabar yra aišku, kad ES piliečiai ir pilietinė visuomenė, pilietinės visuomenės organizacijos remia tūkstantmečio vystimosi tikslus. E, ir jie remia tikslus, e, e, tuos tikslus nepaisant sudėtingos dabartinės situacijos. Taip pat piliečiai kalba taip pat ir apie ateities vizijas. Labai svarbu, kovojant su skurdu, nepamiršti visų e, įmanomų elementų, tai yra e, socialinių dalykų, politinių dalykų, kovos e, su korupcija ir panašiai. Kurdami orų gyvenimą visiems, mes turime orientuotis į tris pagrindinius ramščius. Visų pirma, e, turėtų būti aktualesni ir modernesni tikslai, kurie gerintų visų gyvenimo gerovę. E, Taip pat reikia pabrėžti, kad visame mūsų darbe vis tik pagrindinis prioritetas būt, turi būti kova su skurdu. Taigi kiekvienas e, pasaulio gyventojas turėtų e, tikėtis, kad iki kad E, tarptautinė bendruomenė taip pat palaikys atskirų vyriausybių tikslus kovoje su skurdu. Taip pat reikia pabrėžti, kad tūkstantmečio vystimosi tikslai, vien tik tūkstantmečio vystimosi tikslai neužtikrins e, oraus gyvenimo ir gerovės. Todėl antrasis e, ramstis turėtų būti ekonomikos klestėjimo skatinimas. Taip pat čia turime kovoti už žmogaus teises ir už teisingumą. Ir šiose sritise taip pat turime imtis tvarių e, veiksmų. Turim, turint omenyje, kad iki 2015 metų pasaulyje bus 19 milijardų gyventojų, mes turime didinti pasiektą pažangą ir užtikrinti tvarumą. Taigi tvarumas turėtų būti e, kovos su skurdu esmė. Taigi reikia suvokti sunkumus, kurie susiję su šios problemos sprendimu. Taip pat reikia įvertinti Rio plus 20 e, rezultatus. Taip pat e, reikia nepamiršti nacionalinių išteklių, todėl kiekviena e, vyriausybė turėtų prisijimti savo atsakomybės prieš piliečius, e, kad e, ir turėtų saugoti įvairius išteklius, miško, vandens, mineralinius išteklius ir, ir panašiai. Taip pat pajamos gautos iš nacionalinių išteklių valdymo turėtų būti panaudotos taip pat tikslų siekimui. Jeigu visi kartu dirbsime, eisime iš vien ir sieksime tikslų, e, galėsime sukurti gerą, pagarbę aplinką e, pasaulio gyventojams. Ir manau, e, kad tokiu būdu tie visi trys ramščiai galės sukurti puikia, puikų pagrindą ateičiai. mes turėtume, e, kalbėdami apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, e, kalbėti apie tai, ko mes iš tiesų siekiame ir ar kitų tikslų, kurie yra susiję su, su tūkstantmečio e, vystimosi tikslais. Ir jeigu mes bandysime visą tai dirbtinai atskirti, tai bus neteisingos diskusijos, nes mes norime, kad pasaulio bendruomenė, kad žmonės suprastų tuos tikslus, pritartų jiems. Taigi, manau, kad tai yra esminiai klausimai, kurias reiktų nagrinėti e, šiandien. Meetings MDGs in MFF I would like to reflect a bit. Meantime, without... Kalbant apie tūkstantmečio vystimosi tikslus ir daugiametę finansinę e, perspektyvą, e, reikia e, nepamiršti, kad tūkstantmečio tikslai galėtų būti sėkmės istorija, jeigu jiems bus skirtas e, atitinkamas finansinis dėmes, dėmesys. Kaip žinome, didžiu e, e, Nuo 1990 metų 6 milijonais padidėjo gyvenančių skurde skaičius. Taigi mes e, savo tikslais e, pasiekėme tik dalį e, E, skurstančių ir badaujančių, bet nepasiekėme visų. Kol kas e, žemiau Saharos esančioje Afrikoje yra didžiulis mirštamumas, taigi e, pagrindiniai mūsų prioritetai turėtų būti skirti finansinės lėšas kovai su šia programa, problema. Papildomi fondai, kaip pavyzdžiui, vienas milijardas papildomų eurų skirtų e, tūkstantmečio tikslų siekimui galėtų padėti. Taip pat mums reikia pažangios e, finansavimo sistemos. Ir mes turime suvokti, kaip yra svarbu padėti šalims partneriams siekti tikslų, kurie yra užsibriežti iki 2015 metų. Taip pat turime suvokti, kad po 2015 metų e, reiks ir toliau siekti kitų tikslų, gerinti išteklių situaciją ir gerinti besivystančią pasaulio padėtį jeigu iki 2000, jeigu pad... Mes privalome ir toliau laikyti savo įsipareigojimų, turime ir toliau skatinti mūsų europinės vertybės tiek savo šalyse, tiek užsienyje. Taip pat turime parodyti savo piliečiams bei mokesčių mokėtojams, kad didelės sumos, kurias skiriame vystomai pagalbai, duoda maksimalius įmanomus rezultatus. Norėčiau dar kartą aiškiai pasakyti, kad aš atsakingai prisimu atsakomybę, e, leidžiant mūsų mokėtojų pinigus vystomai pagalbai. Aš labai rimtai žvelgiu į šią užduotį. Taip, dabar sunkus laikai Europoje ir tai reiškia, kad mes dar atidžiau turime leisti pinigus. Galiu Jūs patikinti, kad aš, valdydamas mūsų išteklius, labai griežtai viską tvarkyčiau, ne tik todėl, kad dabar krizė, bet apskritai ir geros ekonomikos laikais elgčiaus taip pat. Europos Sąjunga daug kas mato kaip labai veiksmingą donorą. Praeitą savaitę buvo paskelbta informacija, kad komisija ir toliau išlaiko lyderės poziciją, e, suteikiant paramą e, pasaulyje ir darant tai skaidriai. Kiti e, donorai, didieji donorai yra Pasaulio bankas bei Niderlandų vienas iš fondų. Akivaizdu, kad e, visi mato ir žino, kad ES visomam bendradarbiavimui padeda kurti pridėtinės vertės, mūsų skiriama pagalba tikrai pasiteisina. Ir mes e, šioje srityje esame e, vieni iš geriausių pasaulių ir tikiuosi, kad tai nebus pamiršta ir naujoje septynių metų finansinėje perspektyvoje. Man būti vienu iš geriausių pasaulyje savo srityje yra gerai, tačiau nepakankamai gerai. Ir aš manau, kad mes galėtumėm dar pasitemti. Taigi dabar turime e, intensyviai dirbti, rengiantis kitam programavimo ir finansavimo laikotarpiu, taip pat svarstyti naujus kriterijus šalių paskirstimui, e, taip pat koncentruotis į keletą prioritetų ir labai aiškiai e, apsibriežti, kad žinotumėm, kokiu tikslu sieksime ateityje. Labai svarbu tie aiškus kriterijai. Vienas iš jų galėtų būti socialinė apsauga, taip pat piliečių visuomenės įtraukimas, taip pat atsparumas. Jei teiksime humanitarinę pagalbą, tai ji bus didelis iššūkis ir vistomoji pagalba neturėtų ignoruoti tokio aspekto. Turime padėti šalim pačiom stiprėti, kurti atsparumą ir nešvaistyti pinigų. Iš esmės tai reiškia, kad Europa turi dar kur tobulėti ir, man atrodo, kritikos tam tikri elementai kuriems galėčiau pritarti, yra tokie, kad procesas vyksta per lietai, užtrunka per ilgai. Taip, pritariu, viskas turėtų vykti sparčiau. Aš žinau, tokios pastabos yra teisingos, tačiau reikia stengtis ieškoti galimybių spartinti procesą. Toliau kita problema yra prognozojamumas. Dėl to taip pat kyla problemų ir reikia visuomet žiūrėti ar kriterijai yra įgyventinti, ar yra atitinkama kriterijams ir tik tada skirstyti paramą, skirstyti pinigus. Kita finansinė perspektyva. Kaip man viskas atrodo? Manau, labai svarbu, kad per dėrybas yra numatyta 0,7 procento. Tai tikrai e, yra pozityvus dalykas. Tačiau, kita vertus, aš nelabai sutikčiau su tuo, kad kiekvienoj kategorijoje išlaidų reikėtų mažinti sumas. Mes tikimės vistomajam bendradarbiavimui, e, kad bus skaičiuojamos sumos remiantis 0,7 procento. Taigi e, visai nepritariu tam tikriem pasiūlymam, kad e, valstybės narės kai kurios turėtų būti aukštesniai pozicijai nei kitos. Tai reiškia, kad ES parama turėtų sudaryti 12 procentų. Mes savo pasiūlyme sakome, kad 12 procentų turi eiti, tie kuklus 12 procentų turi eiti per ES biudžetą. Ir aš manau, kad jei ta suma būtų apkarpyta, tai būtų visiškai nesažininga. Iš esmės tai reikštų, kad uh, na, mes jums pažadėjome kažką tai, tai yra viena, o duosime visai kitą sumą. Tai būtų tikrai neteisinga, nes tai yra mūsų parama skurdžiau gyvenantiems. Taip pat tai yra investicija į mūsų ateitį. Tai užtikrins saugumą, geresnę kovą su terorizmu. Tai užtikrins stabilumą tai suteiks daugiau stabilumo valstybėse. Tai, yra, tai bus puikiai ekonominė galimybė. Visi dabar kalba apie Afriką, joje greitų laikų gyvens 2 milijardai žmonių. E, ir jeigu stiprės Afrika, ten bus vis daugiau vartotojų, tai bus naudinga visiems, tad tai yra puikiai ekonominė galimybė. Jeigu Afrika nematys ateities, nebus ateities jiems, tai bus jau pasaulinė problema. Taigi ypatingai gyvybiškai svarbu viską žvelgti ne tik iš moralinės pusės, bet taip pat turime suvokti, kad jei nesilaikysim savo įsipareigojimų, tai bus ir problema ES. Tad 0,7 e, procento tikiuosi bus išlaikyta dėrybose ir tai reikš, kad nebus pernelyg apkarpomos įvairios išlaidų kategorijos bent jau ta parama, kuris skiriama skurdžiausiai gyvenančiom valstybėm. Kaip jau sakiau, yra rizika dėl tokių šalių, jeigu jom bus apkarpama parama. Ta rizika nuolat buvo, išlieka ir nereikėtų tos rizikos didinti. Na, jei neklystų, tai pagrindinius klausimus jau aptariau ir turiu pasakyti, kad visada vertinu galimybę atvykti į Deve komitetą, apsikeisti su jumis nuomonėmis ir jūs visada remiate vystomai bendradarbiavimą. Dabar tikiuosi, kad mes dar intensyviau bendradarbiausime. Mums kyla dvidi, keliamos didelės užduotis. Pirmoji - pasiruošti įvykiams po 2015, nes mums reikės parengti naują vystimo darbo tvarkę. Ir kitas, svarbus, kitas svarbi užduotis bus ta, kad ateinantys septyni metai reikš naują kokybę išlaidos, išlaidoms visomajam bendradarbiavimui. Ir tai taip pat bus paskutinė mano kadencija. Taigi jūs turėtumėt kiek galima aktyviau skaidriau irgi dirbti šioje srityje, nes mes visi turėsime e, imtis visiškai naujo mąstymo, naujų idėjų. Galbūt mūsų atskaitos taškas buvo skirtingas, tačiau yra tikrai didelė tikimybė, kad mes kartu pasieksime gerų rezultatų. Svarbu, kad ES ir JAV priimtų tinkamus teisės aktus ir e, tuo met nieko nesugadins net ir Kinijos klaidingi sprendimai. Tačiau Kinija taip pat nėra blogietis, ji irgi nori bendradarbiauti su mumis, dirbti kartu. Beje, šiandien dalyvavau konferencijoje ir man buvo užduotas toks klausimas dėl Kinijos, juk Kinija dabar didžiausia rinka medienai, kaipgi su Kinija, bet aš pasakiau, kad, na, nėra ko nogastauti, nes jeigu yra rinka, jeigu yra teisinis sertifikavimas, tai tuomet tiesiog sakome Kinijai, kad norime, jog jie pirktų tik tai teisėtai patvirtinta mediena, kuri aišku, iš kur yra paimta, legalią medieną ir viskas, ir galima susitarti. Taigi reikia bendrauti su savo partneriais ir tartis. Dar vienas įdomus dalykas, kurį noriu paminėti. Pasaulio bankė naujas vicepirmininkas dirba, kuris yra atsakingas už Afriką. Jo mintis yra tokia - rinkti lėšas, kurios būtų skirtos kaip parama Afrikos šalim, tam, kad jos galėtų dėrėtis e, dėl gerų sutarčių žvalgybos ir išgavimo pramoniai. Taip, aišku, reikia pabrėžti tą įmonių socialinę atsakomybę, tačiau visos įmonės, kai jos derasi, jos bando išsiderėti geresnės sąlygas. Ir jos turi teisininkus, kurie padeda dėrėtis. Taigi reikia padėti Afrikos valstybėm, kad jos taip pat galėtų pasitelkti tokius teisininkus ir galėtų dalyvauti dėrybose e, ir vienodas sąlygas turėti su įmonėm. Dar vienas dalykas - vietos čia buviai, čia buviai ir gyventojai. Vis dažniau kyla dėl jų padėties taip pat klausimų, nes jie netinkamai būna įtraukiami į sutartis, pavyzdžiui, su tokiom e, išgavimo veiklą užsimančiam įmonėm. Reikėtų gir, ginti tokias gentis ir tokius e, žmonės, tokius gyventojus. Nacionalinių išteklių naudojimas e, tikrai spartus, labai spartus. Ir iš tikrųjų reikia imtis netidėliotinų veiksmų, kad būtų užtikrintas tvarumas. Jeigu viskas daroma greitai, tai gaunami spartūs greiti rezultatai, tačiau labai dažnai tais rezultatais negali pasinaudoti skurdžiausiai gyvenantys asmenys. Tad tikrai reikia daugiau įsitraukimo. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur le, le commissaire. Ačiū komisijos nariui. Dabar suteiksiu žodį ponui Kačmarekui. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už įžaginį pristatymą dėl trijų priežasčių. Pirmiausiai noriu padėkoti už tai, kad siekite tūkstantmečio vystimosi tikslų. Dar iki 15 metų liko 2 metai. Aišku, ne visose šalyse visų tikslų pasieksime, tačiau per likusius 2 metus galime nemažai tų likusių tikslų nemažame skaičiuje šalių pasiekti. Ta verta pabrėžti. Antra vertus, džiaugiuosi, kad. Uh, Pirmoji tikslų po 2015 metų ir toliau liks skurdo mažinimas arba panaikinimas, tai yra siekis įrašytas sutarties nuostatos dėl ES veikimo ir nevyriausybinės organizacijos labai didelę reikšmę teikia šiam tikslui. Taigi, tiek pilietinė visuomenė, tiek ES struktūros čia gali veikti iš vieną ir trečią. Man labai patinka kad komisijos narys ne su absoliutina rodikliu, tai yra aišku svarbus elementas, tačiau kartais jie gali klaidinti tą prasme, kad jie gali užtemdyti tikrąją padėtį, galima pasiekti tam tikrų kriterijų rodiklių, tačiau nepasiekti užsibrėžtų tikslų. Pavyzdžiui, mano šalyje e, kalbant apie strategiją Europą 2020, e, galima kalbėti, kad yra pasiektas aukščiausias e, rodiklis aukšto išlavinimo srityje, tačiau uh, E, nedarbo problema išlieka pakankamai opi, taip pat ir vistomoje politikoje tie rodikliai nėra pats svarbiausias dalykas, todėl čia man patinka komisijos nario požiūris į rodiklius, į kriterijus. Norėčiau palinkėti komisijos nariui sėkmės ir energijos bandant įgyveninti sunkę užduotį, kadangi Junktinių tautų generalinis sekretorius e, siekia, kad e, po 2015 metų tas tikslų spektras būtų kuo platesnis, to paties siekia ir nevyriausybinės organizacijos. Ir ta darbo grupė po 2015 metų panašios pozicijos laikosi, galimi tikslai apibrėžiami labai plačiai ir kažkas turės imtis to sunkaus uždavinio atrinkti svarbiausius tikslus, nes visko mums pasiekti nepavyks palyginti su tuo, kas yra siūloma ir deklaruojama. Taigi jūsų laukia pakankamai sudėtinga užduotis ir linkiu jums ją sėkmingai atlikti. Noriu vieną klausimą užduoti dėl konsultacijų su pilietinė visuomenė kas yra dažnai pabrėžiama, tai yra dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų tiksliau visamosios politikos e, tikslų. Kai kas netgi siūlo jungtinių tautų kontekste specialai pranešėją paskirti, tačiau mes puikiai žinome, kaip yra sunku net Europos lygmenių siekti pažangos vistamosios politikos priemonių srityje. Galbūt reikėtų mm, siekti stiprinti politinę sanglaudą e, šioje srityje, ar tas siekis yra realistinis, nes turint omenyje, kad ES kontekste šioje srityje patiriame nemažų sunkumų, tai ar galėtume čia tikėtis sėkmės e, pasauliniu mastu, jeigu jau e, Europos mastu mums ta sėkmė taip lengvai neateina. Ačiū, panas Kortes. Lastra dabar kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir Jums, komisarė. Mes džiaugiamės, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad taip greitai atvykote pas mus. Kalbant apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, reikia pabrėžti, kad jie iki šiol galioja ir iki 2015 metų E, jau yra užsibrieštos pozicijos ar pagrindiniai tikslai, kaip reiktų kovoti su skurdu. Jūs minėjote, kad pasikeitė situacija, e, dabar ji yra kitokia negu tada, kai buvo užsibriešti tie tikslai. Ir skurdas atsiranda taip pat ir ne tik skurdžiose valstybėse. Taigi mums reikia tam tikrų nacionalinių politikų, E, išteklių perskirstimo, taip pat socialinės apsaugos, e, gerai veikiančios sveikatos apsaugos sistemos, kad būtų galima kovoti su, su, tuo, su, su, tais, su ta neteisybė. Ir dažnai pamirštami tokie pagrindiniai tikslai kaip taika, saugumas, demokratija, e, silpniausių visuomenės narių apsauga, e, ekonomikos saugimas ir socialiniai aspektai tai yra labai svarbus dalykai. E, taip pat nereikia pamiršti ir tokio klausimo kaip lyčių lygybė. Taigi tą nuolat pabrėžia mano frakcija. Todėl mes norėtume, kad iki 2015 metų būtų įgyvendinti pažadai, tai yra, kad 8 e, pro, būtų skirti 8 procentai lėšų. E, šių tikslų įgyvendinimui, taip pat, kad būtų e, koordinuotai ir veiksmingai siekiama tikslų. mes turime nepamiršti milijonų žmonių, kurių kasdieninės pajamos yra mažesnės negu vienas JAV doleris. Mes negalime tiesiog jų nubraukti, sakydami, kad dabar yra krizė. Me, mūsų frakcija mano, kad reikia realaus tvarkaraščio, mums e, reikia m, vystimosi sistemos, kurioje būtų atsižvelgta taip pat ir į socialinę aplinką. Taigi yra labai svarbu e, pasaulio mastu pasiekti atitinkamų tikslų. Dėkuoju toliau, ponas Gerens. Merci, madame la présidente. Euh... Ačiū, pana pirmininkė. Retai girdėdavau taip energingai kalbantį komisijos narį kaip šiandien ir suprantu jo entuzijazmą, nes mes laikome komisijos narį mūsų šeimos e, narių, sudėdamąją mūsų šeimos dalimi. Todėl aš ir kalbėsiu atvirai, kaip pridarė kalbėti tarp šeimos narių. Aš manau, kad tie e, skaičiais paremtas požiūris yra pakankamai ribotas, atsižvelgiant į būtinybę ginti žmogiškai orumą. Todėl aš atsisakysiu tų skaičių sistemos. Aš noriu pamastyti apskritai apie siūlomą metodą. Manau, kad Andris Piebalks pasiūlė pakankamai originalų tos grupės, kurioje įsidalyvauja veiklos metodą. Aš manau, kad reikėtų bendrai įvertinti padėti ir visiems suinteresuotiems subjektams pateikti savo situacijos vertinimą. Todėl manau, kad atlikus įvertinimą reikėtų pasverti vieną vertus sėkmes ir nesėkmes tarpusavį tam, kad suprastume, koks yra mūsų spirties taškas. Kalbant apie nesėkmes, aš turėčiau paminėti valstybinę sugebėjimą padaryti galą korupcijai. Tai yra atotrukį socialinį mažinti, tai yra vienas iš didžiausių iššūkių, kalbant apie sėkmes. Tai viena sėkmės istorijų mano vertinimu, buvo pasaulinio kovos su AIDS, tuberkuliozė ir malerija fronto sukūrimas. Pateiksiu objektyvę analizę ir turime konstatuoti, kad vaistų kaina smarkiai sumažėjo, kai kur netgi 150 procentų, ypač vaistų nuo živ, aids ir kitų lygų. Taigi, Kalbant apie ateities idėjas, tai manau, kad reikia nustoti tvirtinti, kad priekyba sumažintų skurdą arba sumažintų skurdą, tai yra uh, nepilna tiesa, o nepilna tiesa reiškia pusę melo. Kadangi dabar vyk, vykdoma prekyba neigiamai atsiliepia milijonams žmonių. socialistų koordinatorius prieš tai kalbėjo apie socialinius skirtumus privalome aiškiai pasakyti, kad trūksta tarptautinio solidarumo bei e, kad tarptautinis solidarumas yra susijęs glaudžiai su solidarumu salės viduje. Nes e, dažnai yra taip, kad e, su skurdu E, kovos su skurdu priemonės ne visuomet yra pramonės valstybių rankose ir mes neturime visų galimybių su, su jomis kovoti, nes neskiriame tam pakankamai lėšų, taigi čia reikia žodžius mūsų ir deklaracijas sieti su darbais. Aš tikrai nenoriu, kad ES ir toliau būtų kaltinama dėl didėjančio pasaulio skurdžiai gyvenčių asmenų skaičiaus, turint omenyje, kad ES teikiama pagalba finansinė yra vis tiek nemaža. Mes Siekdami tūkstantmečio vystimosi tikslų šioje srityje privalome sukaupti drąsos ir svarstyti šį klausimą prie darybų stalo. Taip, esama tos problemos susijusios su pusę procento nuo BVP skirimo vystomai pagalbai. Manau, kad sutelkę pastangas galėtume šio tikslo pasiekti, tačiau bus labai e, sudėtinga iš anksto teikti, kad esama ir kitų lėšų, kuriamis galėtų pasinaudoti ES arba jas pasitelkti siekiant kovoti su didžiulio masto skurdu, todėl visi turi prisijimti jiems tenkančią atsakomybės dalį ypač tiems, kurie bando pasislėpti už e, savo nepriklausomybės, suverenumo deklaracijų, siekdama, siekdami e, nesiimti deramų veiksmų kovant su skurdu. Ačiū žodis poniai Zaborskai. Merci beaucoup, madame la présidente. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Norėčiau padėkoti Jums už įžanginę kalbą norėčiau užduoti, pasakyti dvi pastabas. Visų pirma, tai yra e, bendradarbiavimo stoka, e, nes e, Europos Sąjungos nevyriausybinės organizacijos neleidžia, nesuteikia Europos parlamento nariams prieigos prie informacijos apie mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą taip pat norėčiau, e, kad jūs pakomentuotumėte e, nevyriausybinių organizacijų Euro NGO. E, tai yra pagrindinė skėtinė organizacija, kuri buvo sukurta Europos komisijos, kad būtų siekiama tūkstantmečio tikslų. Taigi pakom, norėčiau, kad pakomentuotumėte šitos organizacijos požiūrį į Europos parlamento narius. Europos e, par, e, šita nevyriausybinė organizacija e, yra numačiusi su moterų reprodukcinė sveikata susijusią darbo atvarkę iki 2015 metų. Aš oficialiai paprašiau, kad Europos parlamento devė komiteto narė būčiau pakviesta į, į šią nevyriausybinę organizaciją, e, tačiau man buvo atsakyta, kad jūsų pagalbos mums nereikia. Aš netgi atsi, išsispausdinau tą laišką, nes e, sunku patikėti. Euro NGO, ta nevyriausybinė organizacija, yra finansuojama iš Europos komisijos ir šio komiteto, šio parlamento komiteto nariai e, negali lankytis šios nevyriausybinės organizacijos posėdžiuose. Ir ši organizacija organizuoja savo susitikimus ne tik Briuselėje, Ir iš tiesų tai yra pagrindinis Europos komisijos, pagrindinė komisijos priemonė, kuri padėtų įgyvendinti tūkstantmečio tikslus susijusius su moterų sveikata ir reprodukcinė sveikata. Toliau kita mano pastaba ar klausimas yra susijęs su pagrindiniais principais. Su, e, kovoje su ekstremaliu skurdu ir su žmogaus teis ir um, siekiant užtikrinti žmogaus teises. Prieš kelias dienas aš kreipiausi į žmogaus teisų įgaliotinį ir aš norėčiau paklausti, kaip Europos sąjunga e, žada kovoti su vaikų skurdu, tai yra pagrindinis vystimosi politikos tikslas, bet kol kas aš nesuprantu, kam priklauso atsakomybė už šitą tikslą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Steiksiu žodį komisijos nariu Piebalksui, prašydama atsakyti į šios pirmosius užduotus klausimus. Uh, Dėkuoju, norėčiau padėkoti visiems jums už jūsų komentarus. Mes e, klausomės jūsų pasiūlymų ir jūsų idėjų, nes tai mums yra labai svarbu, nes mes norime parengti komisijos komunikatą šią e, temą kitais metais, todėl yra labai svarbu žinoti jūsų nuomonę šiais klausimais. Dabar dėl konkrečių klausimų. Filipas paklausė dėl naujo pranešėjo. Aš visuomet e, labai skeptiškai žiūriu į naujų institucijų kūrimą. Europos Sąjungoje ir net jeigu paklaustumėte manęs, ar aš jas visas žinau, tas institucijas, tai tikrai nežinau ir jūs tikriausiai nežinote. Uh, tiesų UNDP yra pagrindinis mano partneris ir galbūt ta organizacija nepakanka išteklių, bet tai yra pagrindiniai mūsų partneriai ir iš tiesų jungtinės tautos turėtų nuspręsti, kokiu keliu jos eis. Bet man atrodo, kad UNDP yra puikiai veikianti organizacija. Ir e, kalbant apie tokią iniciatyvą kaip tvari energija visiems. Mes norėtume paremti šią programą, tačiau e, jeigu tai būtų nauja organizacija, kuri būtų už tai atsakinga, jai reiktų metų, kad ji galėtų pradėti savo veiklą. Ir manau, kad politinius, tokius politinius klausimus e, galėtų spręsti dabar egzistuojančios institucijos ir, ir, ir tai bet kokiu atveju yra paprasčiau. Toliau dėl Kortras Lastra užduoto klausimo. Man atrodo, kad 2015 metų tikslų ir, ir žmogaus teisų susėjimas yra labai svarbus dalykas. Mes ir toliau veiksime e, pasaulio ligmenė, nes, mes, e, nes ES yra pasaulinis veikėjas ir mes e, kursime atitinkamas teminės programas. Europos Sąjungai yra labai svarbu daugiau dirbti daugia šalių pagrindų. ir dvišalių pagrindų. Ir kuomet girdimos kalbos apie tai, kad atsiranda nauja kažkokia superjėga, tai iš tiesų ne visą laiką yra tiesa, reikia kalbėti apie bendradarbiavimą dvišalių pagrindų ir, ir mūsų ES patirtis rodo, kad tokiu būdu galima pasiekti geriausių rezultatų. Aš žinau, kad e, dar yra ką tobulinti, tačiau tai, ką mes darome, e, tai yra gerbiama veikla, ją, ją gerbia visame pasaulyje, nors aišku, girdisi ir kritika. Ir aišku, galima tuo pasidžiaugti, kad ta mūsų veikla yra pastebima. Taip pat labai sėkminga programa yra pasaulinis fondas. E, ir kol kas tai taip pat yra dar neįvykdytas e, tikslas, tai yra iššūkis, kuris mūsų laukia, bet tas Bet e, tai parodo, kad koncentruodamėsi tam tikrus klausimus galite daug pasiekti. Tačiau kita vertus mes esame apriboti. Manau, kad to pasaulinio fondo e, tikslai turėtų būti koncentruotis į pagrindinės lygas - živ, aids, malariją ir tuberkuliozę. E, Ir šioje srityje dar tikrai yra ką nuveikti, taigi mes turime pasinaudoti šią priemonę. Ir manau, kad taip pat turėtume nepamiršti, kad pasaulis kol kas nėra vieningas, jame yra atskiros valstybės, tai reiškia mums reikia atrasti gerą pusiausvyrą tarp valstybinio požiūrio ir teminio požiūrio ir negalima sakyti, kad kažkas yra, kažkuris požiūris yra geresnis už kitą. Todėl negalima nulat pasitelkti tik tai teminio požiūrio. Mes turime taip pat pasitelkti ir tą valstybinį požiūrį, nes valstybėse yra e, tokių problemų kaip korupcija ir panašios. Ir, e, kalbant atvirai, nėra. Trūksta atitinkamų vyriausybinių rodiklių ir dėl kai kurių šalių mes suvokiame, kad jos yra ne, netobulos, jas gal pernelik kritikuojame, bet reiktų išvelgti ir pažangą. Pavyzdžiui, e, apie Liberiją būtų galima e, tą pasakyti. Mes žinome, kad e, ten trūksta skaidrumo, bet. Bet mes matome, kad vyriausybė deda atitinkamas pas, pastangas ir yra labai svarbu, kad e, vyriausybė reaguotų į pilietinę visuomenę. E, Ir tuomet galima pasakyti, kad tokios vyriausybės bent jau bando veikti ir eina teisinga linkme, nors gal ir joms nepavyksta pasiekti pažangos. Taigi mes turime ir toliau skatinti tokias valstybės e, bendradarbiaudami su jomis. Dėl prekybos. Iš tiesų, aš e, nemanau, kad prekybos situacija pasikeis iš tiesų e, skurdo neišspręsime atsidarę sienų, reikia reikia pastelti ir kitas priemonės, ne, nėra taip lengva spręsti šitos problemos. Jeigu jūs paimtumėte bet kurią iš Afrikos valstybių, pamatysite, kad E, vienintelė, vienintelis, vienintelė esama infrastruktūra tai yra nacionaliniai ištekliai, kuriuos reikia skirti skurdui. Tačiau manau, kad mes turime siekti skaidrumo, nes dažnai lėšos dinksta dėl to, kad nėra skaidrumo ir dėl to ne visuomet kaltas tos skurdžiai gyvenančios šalios, šalis jos gyvena pasaulyje. Manau, kad mes turime e, remti pasaulio šalis, kuriant skaidrę, e, skuriant skaidrumą e, ir būtų labai svarbus tikslas ir tokiu būdu mes e, darytume teigiamą įtaką ir mūsų rinkai ir taip pat padėtume toms kitoms šalims. Reaguodamas tai, ką ponė Zaborskas sakė, galiu pasakyti, kad esu tik šokiruotas. E, sužinojęs šią informaciją, aš parašysiu laišką Euro NVO. Mes e, nesame jų akcininkai ir kažkaip panašiai, nedalyvauja mūsų skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose, tačiau tokia padėtis tikrai yra neprimtina, esu šokiruotas ir nesu iki šiol girdėjęs kažko panašaus, nes Europos parlamentas yra vienas iš labiausiai išgeidžiamiausių partnerių turėtų būti ir teikti, kad Europos parlamento nariai yra nepageidaujami euro NVO renginiuose tikrai yra nesuprantama, aš parašysiu jiems laišką ir paprašysiu pasiaiškinti. Dėl to, kas ten vyko, aišku, komisija nebuvo tų renginių organizatoriai, mes teikime tik finansinę paramą ir mums netenka atsakomybė už šių renginių organizavimą, tačiau turime pilną teisę gauti atitinkamą paaiškinimą, tie galėčiau pasakyti dėl tėvų atsakomybės Šis klausimas yra sudėtingas ir mes jam neskiriame labai daug dėmesio, suprantu, ką turite omenyje, tačiau tikrovė dažniausiai būna yra. Dažniausiai buvo šiek tiek kitokia pasaulyje palyginti su Europos Sąjunga. Pietų Afrikoje buvo e, finansuojamas e, Vokietijos organizuojamas projektas skirtas futbolui kuomet e, buvo finansuojami treneriai, mokamas jiems atlyginimas, tačiau e, vaikai žaidžia futbolą ir treniruočių metu jiems e, suteikiama papildoma informacija apie AIS, kitas pavojingas lygas. Taigi, tačiau dažniausiai tose paskaitose, pavyzdžiui, vaikų tėvai nedalyvaudavo ir taigi čia problema slypi daug giliau reikia kalbėti apie gilesnės socialinės problemas ir aš manau, kad e, ta problema iš dalies yra vis dar susijusi su aparteido sistema, nes nemaža dalis Pietų Afrikos visuomenė kenčia nuo praeities traumų ir e, tikrai Pietų Afrikoje gera šeima, darni šeima yra siekiamybė, nemažai tokių šeimų jau yra dabar, tačiau mes šią problemą turėtume spręsti, teikdami paramą vaikams, tikėdamėsi, kad jie galės sukurti daug laimingesnės šeimas nei jų. Tėvai. Todėl du dalykai yra svarbus vaikams. Pirmas tai yra uh, geras, tinkamas bazinis pagrindinis išsilavinimas, turėdami gerą pagrindinį išsilavinimą jie geriau sugebės suvokti visuomeninės vertybės. Taip pat antras dalykas yra tinkamai veikianti sveikatos apsaugos sistema, nes daugeliu atveju tų vaikų tėvai arba vienas iš jų mirė nuo živ ir aids ir klausimas tikrai yra sudėtingas, problema yra sudėtinga, ypač skurdžiausiose pasaulio regionuose ir tų šalių vyriausybės privalo teikti tinkamą paramą šeimų politikos, šeimos politikos srityje, tačiau daugelio atveju praktiškai tą sudėtinga įgyvendinti ir kai kuriuose šalise mes tokią paramą jau teikiame, nors nedideliu mastu, kol kas ponai Noiseriui suteikiama žodis. Ačiū komisijos nariai. Išgirdote pagristai daug pagiros žodžių. ES jūs remia rengiant scenarius po 2015 metų. Mums patinka ne tik jūsų veikla kaip komisaro, tačiau taip pat ir jūsų asmenybė ir jūs tą, tą šiandien dar kartą patvirtinote. Tačiau aš manau, kad kalbant apie pasaulinę kovą su skurdu, šiek tiek mažiau mes ėmėme skirti dėmesio neligybės struktūriniams aspektams ir ekologiniams aspektams. Uh, Šarlis Giorensas ir Rikardo abu kalbėjo apie tai, kad kovodami su skurdu turime galbūt kitus metodus pasirinkti. Du skaičius noriu paminėti. 90 metais Trisdešimt, 93 procentais skurdžiai gyvenčių žmonių gyvena besivystančiose šalise, šiandien uh, Tai 2008-72 procentai skurdžiai gyvenančių žmonių gyvena šalise turinčiose vidutinės pajamas. Taigi mes pamiršome kai kurios, nepastebėjome kai kurios fenomenus, reiškinius, apie kuriuos minėjo Rikardo, tai yra nepakankamas piliečių žmogaus teisų e, gynimas ir pagarba e, mums e, rengiant naujuosius tikslus reikia pasiremti kitokią filosofiją. Iki šiol įgyvendinant e, arba siekiant tūkstančio vystimosi tikslų buvo daugiausiai pasirinkama kryptis iš pietų į šiaurę, buvo bandoma kurti globales partnerystės. Manau, kad mes patys turėtume labiau prisiminti savo įsipareigojimus, turime uh, Europos šiaurėje gerai veikiančias nevyriausybinės plėtinės organizacijas, tačiau to nepakanka, taip pat mūsų vartotojiška visuomenė ir e, gamybos metodai pramonės valstybėse, priekybos susitarimai, bendroji žemės ūkio politika, ginklų eksportas, tai yra klausimai ir sritis, kuriuose privalome prisimti įsipareigojimus ateityje galvodami apie tai, kaip reikia gyvendinti toliau tūkstantmečio vystimosi tikslus. Ačiū. Pirmininkė kalba įsijungusi mikrofoną ir vertėjai jos negirdi. Ačiū. Norėjau užduoti klausimą apie lygas, bet jūs apie tai pakalbėjote. Tad pakalbėsiu apie švarų vandenį. Keturi šio komiteto nariai vyko į Indiją, jei neklystu, kovo mėnesį šių metų ir ieškojame atsakymo, ar reikia ID, Indijai skirti paramą ar ne. Dalis mūsų vizito buvo į Radžestano dykumą, kurioje pastatyta vandens valymo Vandens valymo įrenginiai tikrai geras e, planas tač, ir jam buvo skirtas finansavimas. Tačiau e, skurdžiausios Indijos dalyse gyventi žmonės vis dar, jiems vis dar reikia mūsų pagalbos ir gal jūs galite apie tai pakalbėti, švarus vanduo, ar jis yra tarptų temų, kurios jums aktualios. komisijos nariai Pievalkai, jums teikiamas žodis atsakyti klausimus ir pateikti savo apibendrinamasios mintis mums pristatyti. Alta. Visų pirma, pana Noizerio klausimas dėl dabartinės padėties ir perspektyvos. Ekspertų nuomonės skiriasi, bet aš tikiu, jog pasikeis e, skurdo padėtis arba santykis. Ir mažiausiai išsivyščiusios šalys auks labiausiai. Kitas dalykas, beje, tai ne mano mintis, ne mano terminologija, yra tos pažeidžiamos šalys arba žlugusios šalys su vidutiniam pajamom. Yra tokių šalių, pavyzdžiui, paminėsiu dvi - Pakistanas ir Nigerija. Ta techninė prasme jos yra vidutinių pajamų šalys, tačiau šiuose šalise padėtis labai nestabili ir dėl to atsiranda skurdo rizika. Tad ir toliau sakau, kad mūsų požiūris tikrai yra tinkamas. Ir mes ir toliau koncentruosimės į tas mažiausiai išsivyščiusias, pažeidžiamas, nestabilias šalis ir mes bandysim prognozuoti riziką. Kogi aš tikiuosi iš pasaulinės sistemos, kad ji pripažins tas pastangas, kurias deda Kinija ir Indija ir netgi iškels jom tam tikras prievolės kovoti su skurdu. Ponas Newton Dan apie tai kalbėjo. Indijoje labai daug tokių skurdžiai gyvenančių regionų, tačiau Indijos vyriausybė nenori, kad mes dirbtumėm su tom skurdžiom dalim, todėl mes sakome, kad patys imkitės veiksmų ir dirbkite. Uh, su tais rajonais. Tikrai tam reikia didžiulių pastangų, tačiau, na, jos to vertos. Mūsų pastangos tokiuose šalise galbūt e, mažiau reikalingos, bet yra kitos šalis, kuriuose mūsų pagalba svarbesnė, Nepalas pavyzdžiui. Ir mūsų parama Vakarų Afrikai, Sahelams pavyzdžiui, tikrai yra ypatingai svarbi. Jeigu mūsų ten nebus, jei mes ten nedirbsime, tai neįsivaizduoju, kaip bus galima kovoti su skurdu. Toliau dėl tų dviejų požiūrių, iš viršaus į apačią nuleidžiamų sprendimų ir iš apačios viršų. Savo darbe aiškiai matau susiskaldimą tarp pietų ir šiaurės. Jis egzistuoja jau senai, ir jis atsispindi ir diskusijose. Šiaurė yra OECD, o pietus besivystančios šalys G77 plus ir tas susiskaldimas yra dirbtinis, nes abiejose pusėse vyksta pasikeitimai. Šiaurėje, pavyzdžiui, yra Latvija prie šiaurinių šalių pagal tam tikrus kriterijus mes galėtumėm būti ir prie pietinių valstybių priskiriami, tad tas suskaldimas yra labai dirbtinis. Deja, į priekį nesistumėm taip sparčiai, kaip norėtumėm. Dabar, kiek žinau, yra ruošiama pasaulinė partnerystė veiksmingam vystomam bendradarbiavimui. Ir pirmas susitikimas šioje tokios to forumo bus iki metų pabaigos dar suorganizuotas. Ir mintis bus tokia - vystomasis bendradarbiavimas. Iš EBPO pereis kitai struktūrai ir žiūrėsim, kas aktyviausiai e, dirb šiame kontekste. Nigerijos finansų ministras, Indonezija. Turėtumėm pasinaudoti beje Indonezijos atsiverimu, kad intensyvintumėm savo bendradarbiavimą. Ir, na, trečias svarbus veikėjas - Kinija, Indija ir Brazilija. E, Kilo klausimas, kasgi kurs tą pagrindinę filosofiją jungtinių tautų vystimosi programa galėtų būti panaudojama, tačiau nebūtinai. Manau, kad EBPO vis dėlto artimiausius septynis metus bus tas variklis, ta varomoji jėga. Ir tikrai nesakyčiau, kad iš viršaus į apačią nuleidžiami sprendimai ir kad tik tai donorai priima sprendimus. Tikrai ne. Taigi reikės naujos pasiūlymo, naujos sistemos ir jai turės pritarti visi. Ir turime įtikinti savo partnerius, ieškoti pačios geriausios formulės, kurie atitiktų visų interesus ir kuri atsižvelgtų į realijas ir specifiką. Kartais e, yra neiškumų, pavyzdžiui, dėl mūsų koncepcijos Green Growth, tas ekologiškas augimas. Uh, daugam kyla klausimų, kas tai yra, apie ką jūs kalbate. Taigi reikia visiems paaiškinti, iš esmės tai yra tvarus augimas ir viso potencialo išnaudojimas. Tačiau tai yra koncepcija, kuri mums gerai suprantama, kitiem gal nelabai ir ją reikia nuolat pristatinėti, nuolat aiškinti ir toks aiškumas labai svarbu. Toliau dėl šval, švaraus vandens. Tai ir toliau išliks mūsų prioritetu. Tai susiję su maisto sauga, su žemės ūkiu. Taip pat sveikata, sveikatos priežiūra, visa tai yra susiję su švariu vandeniu, tad švarus vanduo yra toks horizontalus klausimas, kuris apima ir kitus. Vanduo, maistas ir energija, energetika. Šie trys klausimai iš esmės yra horizontalūs ir jie nuolat kyla visose diskusijose ir toliau šios klausimus nagrinėsime, išliksim atviri e, įvairių partnerių dalyvavimui, bet, kaip jau sakiau, dvišalis dvi bendradarbiavimas e, mums gal būtų geresnis, nes tuomet mes galėtume koncentruotis į mažiausiai išsivyščiusių šalių padėtį na, o e, šalys narės galėtų užsimti kitų klausimų nagrinėjimu. Mūsų pasiūlymas apima tik tai 12 procentų mūsų įsipareigojimų, taigi dar reikia beveik 90 procentų. Tad pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už šį apsikeitimą nuomonėmis. Tikrai, manau, tai buvo naudinga ir aš esu pasiruošęs išklausyti atskirų komiteto narių pasiūlymų dėl to, ką reikėtų įtraukti į prezidimo darbo tvarkę, pasiūlymus ir labai svarbu juos nukreipti tinkamą linkme. Tai galima padaryti per savo pasiūlymus. Ir vėlgi pabrėšiu, kad reikia prioritetus nusistatinėti, nes visko, visų tikslų pasiekti iškart negalėsime, e, apimti visko iškart negalėsime. Reikia nusistatyti prioritetus, tuomet galėsime veiksmingiau dirbti. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, d'avoir partagé avec nous le début de ce dialogue pour après. Ačiū, pan pirmininkė, už įsipareigojimą tęsti dialogą po 2015 metų. Mes priėmėme domen, kad jūs laukiate komiteto narių pasiūlymų. Esate pasirengę juos svarstyti darbo grupėje. Manau, kad komisijos nariai išgirdo tą jūsų pageidavimą. Dar kartą dėkojame, kad atvykote. Il n'y a pas de questions d'hiver. Et notre prochaine réunion. Kiti klausimai jau nėra, kitas komiteto posėdis vyks čia, Briuselyje, lapkričio 5 pirmadienį nuo 15 iki 18.30 ir lapkričio 6 nuo 9 iki 12.30. Dar kartą noriu padėkoti visoms ir visiems už dalyvavimą, už bendradarbiavimą. Ypač noriu padėkoti vertėjams, kurie turėjo žongliruoti su įvairiomis lingvistinėmis e, kombinacijomis. E, e, taigi, ypač atsižvelgiant į mūsų jungtinį posėdį su AFET komitetu, balsuojant dėl Sakarovo premijos kandidatų, dėkoju salės darbuotojams ir visiems, kurie mums padėjo surenkti sklandžią šį balsavimą. Dėkoju visiems.